Tailandė. Kviečiu pana Černetskį pasakyti. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie i panowie. Ačiū pirmininkė. Ponios ir ponai, Tailandas yra šalis, kurią mes, europiečiai, puikiai pažįstame. Pirmiausia, dėl to, kad mums patinka ten vykti atostogų Tai yra patraukli turistams vieta daugeliui, daugeliui pasaulio turistų. Ir dabar dėja Tailandė situacija nėra tokia graži. Kalbame apie įvykius, kurie vyksta jau porą metų. Šalyje viskas prasidėjo nuo opozicijos protestų, po to buvo karo teisė įvesta. Tailandas, kuris buvo vadinamas vienu Rytų Azijos ekonominių tigrų šalis, kuri turi išgirsti ES, ES parlamento labai griežtus reikalavimus atkurti demokratiją. Demokratiją, kurios nusipelnė ši šalis. Mano politinė frakcija mano, kad reiktų ne tik stebėti situaciją Tailande labai atidžiai, bet taip pat reiktų teikti, kad mūsų ekonominis bendradarbiavimas priklausys nuo to, ar Tailandas laikysis žmogaus teisų reikalavimų. Ačiū, ponė Vikstrėm. Dėkoju, ponė pirmininkė. Tajai mums yra labai artimi Europoje, labai artimi, pažiūrėjau, Švedijai, mano šaliai, nes yra daug žmonių, kurie mano, kad jiems Tailandas yra kaip antrieji namai. Tačiau mums reikia labai atvirai kalbėtis tarpusavyje. Draugai turi sugebėti išklausyti kritikos. Tiesa ta, kad įvykiai Tailande, kalbant apie teisės ir laisvės, kelia didžiulį nerimą. Žmonės Tailande nusipelnė, nusipelnė laisvės ir galimybės rinktis, rinkti savo gyvenimą, rinkti savo politinius atstovus ir teisę gyventi demokratijoje. Aš kaipiuosi į Tailando institu, valdžios institucijas pasirūpinti, kad pagrindinių teisų ir laisvių pagarba būtų atkurta, kad būtų atkurta demokratija. Ačiū. Domnul Korao, eh, un minut. Dėkoju. Ponas Korau, vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. Aš pritariu pono Černeckio žodžiams. Kai kalbame apie Tailandą, tai įsivaizduojame puikią patrauklę turistams vietą, kuri labai populiari tarp Europos turistų. Tačiau, kaži, ar daug kas žino, kokia realiai yra politinė padėtis šalyje nuo įvykusio perversmo matėme, kad vis daugiau yra smurto ir priespaudos. Matome, kad visi, kurie bando pasipriešinti kariniai huntai, patenka į kalėjimą, yra persekiojami. Tiesa, kad santykiai tarp ES ir Tailando yra labai svarbus, tačiau ES turi daryti spaudimą kariniai huntai, kad būtų atkurtas demokratijos proceso šalyje. To turime siekti. Turime naudoti savo ekonominiu svoriu ir taip pat pasitelkti diplomatinės įgūdžius, kad e, Tailandas būtų pastumtas į demokratinius procesus. Aš manau, kad tai yra labai svarbu. Dėkoju. Pone Panzerį, minutė. Ačiū. Tailandas jau kuris laikas pergyvena didelę institucinę krizę, tai yra ta šalis, kur žmogaus teisių dėja nesilaikoma. Norėčiau pabrėžti du dalykus. Pirmiausia, Labai svarbu, kad atsirastų šalyje nauja demokratinė konstitucija ir numatyti rinkimų datą. Tos datos turi būti laikomasi, kad būtų galima perėti nuo karinės huntos prie demokratinės vyriausybės valdymo. Labai svarbu vystyti žmogaus teisių ir darbuotojų teisių klausimą. Jungtinės tautos apibrėžia situaciją darbuotojų, pavyzdžiui, žvejybos sektoriuje kaip vieną iš vergystės formų kad galėtume kovoti su tais piknaudžiavimo atvejais ir aginame ES nesudaryti žvejybos sutarčių su Tailandu tol, kol problemos nebus išspręstos. Dėkoju. Dabar žodis poniai Lochpiller. Pusantros minutės, prašau. Pone Lochpiller, Tailandas mums yra labai svarbi šalis partnerė. Ir dėl to yra labai svarbu, kad ES pareikštų susirūpinimą kaip partnerė tuo, kas vyksta Tailandė. Svarbu netilėti, kad būtų kalbama apie žmogaus teisų pažeidimus. Reikia padaryti viską, kad e, Tailandas e, grįžtų prie civilinės vyriausybės ir kad vyktų laisvi rinkimai. E, Tailandas turi laikyti savo konstitucijos ir taptautinių įsipareigojimų, kai dėl teismų nepriklausomybės, žodžio laisvės ir e, profesinių sąjungų bei būrimosi laisvės. Žmonės, kurie nepritarė vyriausybė, neturi būti sodinami į kalėjimus, tai turi baigtis. E, nuo 2014 iki 2015 metų rūpjūčio 1822 nelegalų sulaikymai įvyko šalyje. E, tie sulaikymai vyksta taip pat E, žmonės sulaikius rengiamos tam tikras perauklėjimo seansas. E, reikia taip pat pažiūrėti į tai, kas vyksta žvejybos sektoriuje. Daug žmonių čia dirba tokiomis sąlygomis, kurias galėtumėm pavadinti modernę vergovę. Jie negali išeiti iš laivo, jie dirba metų metus negaudami darbo užmokesčių ir dažniausiai tai yra Malazijos, Kambodžos ir Birmos migrantai dirbantis tokiomis sąlygomis. E, Tailando vyriausybė turi numatyti reikiamas priemonės ir labai rimtas priemonės. Ačiū. Pirmininkė, ačiū. Žodis kolegai Lenarts. Um, Komisarė, kolegos, šios diskusijos ir ši rezoliucija yra mūsų draugystė su Tailando žmonėmis rezultatas. Dėl tos draugystės ir mūsų įsipareigojimo, aišku, ES prioritetas yra, kad Tailandas grįžtų prie demokratinės visuomenės principus su išrinkta e, pilietinės visuomenės vyriausybė. Taigi raginame Tailando vyriausybę laikytis konstitucijos nustatytų terminų, kad 17 metų viduryje įvyktų rinkimai, taip pat, kad būtų laikomasi konstitucijos, demokratijos, lygybės, laisvių, pagrindinių teisių principų tai yra tai, kas mus neramina, nes jeigu uh, konstitucija norima, kad veiktų, tai aišku, procesas turi būti įtraukus, žmonės turi turėti galimybę dalyvauti, o mus, mus pasiekia neraminantis pranešimai dėl žmogaus teisų pažeidimų Tailandė. Mes raginame, kad Tailando vyriausybė panaikintų bet kokius e, būrimosi į e, draugijas, žodžio laisvės apribojimus, kad žmonės būtų realiai laisvi. Ačiū. Pane González Penegas. No puede tolerar los abusos. Europos parlamentas negali toleruoti, kuomet karinė vyriausybė toliau pažydinėja žmogaus teises Tailandė. Uh, galvojant apie demokratijos situaciją visame regione, aišku, kad tai, kas vyksta Tailandė, kelia nerimą, ypač migrantų darbuotojų padėtis, piknaudžiavimas jų atžvilgių. Europos komisija turi sustabdyti dėrybas dėl dvišalio laisvos priekybos susitarimo kol kas. Ir turi būti sustabdyta bendroji preferencijų sistema, ypač dėl saugiklių, dėl žmogaus teisių. Nepriimtina, kad yra ir ginklai eksportuojami į tokią valstybę, kuri toliau e, grubiai pažydinė savo žmonių žmogaus teises. Mums reikia pilietinės, demokratinės vyriausybės, visi tie, kurie yra sulaikyti dėl politinių priežasčių um, nuo perversmo, turi būti leisti nedelsant. Most pedig áttérünk a képviselőcsoportok vezér. Toliau kalbėtojai, kalbantis individualiai ir e, tie, kas kalba e, frakcijų vardu, visų pirma, ponas Prieda EPP frakcijos vardu. Pone Prieda, jums žodis. Na, prezident. La situacija politika. Ačiū, ponė pirmininkė. Politinė situacija Tailandė yra klar gatvėje. Viena vertus karinis režimas jėga užgrobė valdžią ir ketina joje išsilaikyti kuo ilgiau. Kita vertus turime tam tikrą socialinę įtampą, kuri yra e, valdžios priimtų sprendimų rezultatas ir žodžio laisvės ribojimo rezultatas. ES ekonominius kultūrinius e, santykius labai tvirtus palaikė su Tailandu nuolatos. Tad dabar svarbu paremti demokratinį perėjimą šalyje ir paspausti karinę huntą, kad ji pritartų rinkimų kalendoriui. Ministras pirmininkas sakė, kad e, konstitucijos parengimas turėtų užimti 20 mėnesių, tai reiškia, kad 2017 birželį galėtų vykti rinkimai. Tačiau tai nėra žmonėms primtinas sprendimas, nes jie norėtų, kad kuo greičiau grįžtų civilinė e, legitimi vyriausybė ir kad rinkimai vyktų kuo greičiau. E, vyriausybė turėtų paskirti naują komisiją, kuri turėtų renkti konstituciją ir taip pat turėtų paleisti žurnalistus. Tai yra mm, žadama tai daryti, tai yra pozityvų ženklai, tačiau to nepakanka. Būtina, kad e, Tailando vyriausybė įgytų žmonių pasitikėjimą ir pagarbą. Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkė. Pone Dot, minutė. You, I... Ačiū pirmininkė, aš sveikinu šią rezoliuciją dėl padėties Tailande. Po karinio perversmo 14 metų gegužės mėnesį šimtai žmonių buvo savavališkai sulaikyti ir įkalinti. Kariškiai gauna visus įgaliojimus veikti, tinklapiai yra cenzūruojami, laisvė, žiniasklaidos laisvė, žodžio laisvė yra smarkiai ribojama. Man kolegos labai neramu dėl Andy Hall padėties. Tai yra Britanijos žmogus teisų kovotojas. Ponas Hall buvo įkalintas septyneriems metams ir kelių milijonų svarų bauda jam buvo numatyta dėl to, kad jis atliko atitinkamą tyrimą. Ir pranešime kalbama apie tai, kad tai įmonė National Fruits pažydinėjo labai smarkiai darbuotojų teisės. Jisai bandė tai išsiaiškinti ir ponas Hall buvo sulaikytas. Ir panašu, kad jis buvo sulaikytas tik dėl to, kad bandė atkreipti dėmesį į tai, kad yra išnaudojamos darbuotojų teisės. Taigi norėčiau atkreipti dėmesį į, į, į pono Hall atvejį, kad būtų panaikinti jam visi kaltinimai. Ačiū. Dėkoju. Pone Hautala, aš irgi norėčiau pabrėžti, kad svarbu, jog būtų panaikinti visi kaltinimai Andy Hall, kaip kalbėjo ponė Dots, Jis yra žmog, darbuotojų teisų gynėjas, Junktinės karalystės ES pilietis. Žmogaus teisų gynėjai turi gauti galimybę atskleisti tokius žmogaus teisų pažeidimus. Andy Hall prisidėjo prie rengiant atitinkamą ataskaitą 2013 metais. Ataskaitoje, kurioje buvo parodyta, kad e, vergovės praktika, darbuotojų teisų pažeidimai yra realybė tai e, ananasų fabrike Natural Fruit. Ir dabar jisai buvo septyniems metams įkalintas. Kitais metais e, jam grėsia septynių metų įkalinimo bausmė. Taip pat labai svarbu, kad vyriausiai galiotinė pasmerktų Andy Hall teisminį persekiojimą. Reikia reikalauti, kad e, Tailando institucijos atliktų tyrimą dėl Natural Foods kompanijos veiklos. Andy Hall gavo paramos iš žmogaus teisų gynėjų 2013 metais ir ES turi išsiaiškinti, ar Natural Fruits kompanija ir toliau importuoja ananasus į, eksportuoja ananasus, ananasus į ES ir tikrai ES vartotojai turi žinoti apie tokių produktų kilmę. Ačiū. Dėkoju, kad kalbate tiek, kiek jums yra numatyta. Pono Šogo, ar vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Politinės frakcijos Europos parlamente ir visa ES reikalauja, kad būtų normalizuota padėtis Tailande. Turi būti demokratiškai išrinkta e, valstybės valdžia, o ne turi vadovauti karinė hunta. Taip pat matome, kad iš tiesų yra labai pažeidinėjamos žmogaus teisės šalyje. ES turi paremti šalį šiame procese. ES yra viena didžiausių Pietų Azijos, investuotojų Pietų Azijos regione. Ir turime dirbti su kitomis Azijos šalimis, skaitant Japoniją. Mes esame stambiausia, antras pagal stambumą priekybnis partneris e, Tailandui po Kinijos ir turime viską daryti, kad būtų laikomasi žmogaus teisių ir e, nacionalinių mažumų teisės būtų gerbiamos. Deja, daug valstybių narių Europos Sąjungoje deja pamiršta apie tai, kad reikia laikytis tų teisių. Ponas Videnholzer. Tailandas yra labai svarbus partneris Europai, ne tik turizmo prasme, bet pasaulinės priekybos prasme. Taip pat Tailandas yra strateginis partneris, dėl to esame labai sunerime, kai matome, kad vis daugiau problemų kyla dėl Tailando, demo, Tailando demokratijai, matome vis daugiau žmogus teisų pažeidimų, ir matome, kad tie pažeidimai yra sistemingi. Sistemingi yra pažinėjimos darbuotojų teisės. Andy Hall atvejis yra simptominis atvejis ir reikalavime, kad Tailando valdžios institucijos panaikintų jam kaltinimus kuo galima greičiau. Yra lyg bandoma normalizuoti padėtį Tailandė ir aš tikiuosi, kad valdžios institucijos suras drąsos ir greitai uh, atkurs demokratinę sistemą ir aš manau, kad mūsų priekybos politika gali prie to prisidėti, kad tai įvyktų kuo galima greičiau. Ačiū, ponas Polčiak. Vieną minutę. Dėkoju, ponė parlamento vicepirmininkė. Pastarieji įveikiai Tailandė nėra jokių būdų pozityvus, tačiau tuo pat metu mes negalime smerkti tokių įvykių, nes tunelio gale matome šviesą, pavyzdžiui, karo teisė buvo panaikinta šių metų pavasarį. Vyriausybė po to, kai panaikino karo teisę, paliko tam tikras išskirtinės teisės pavyzdžiui, prevencinių pagrindų gali sulaikyti žmonės. 300 žmonių buvo sulaikyti pagal tuos galiojančius, vis dar galiojančius teisės aktus, įstatymus nuo 2013 metų. Padėtis Tailandė yra labai sudėtinga ir mes turėtumėme toliau ją stebėti ir atkreipti dėmesį į pažeidimus. Civilinė valdžia matyt pradės veikti po to, kai vyks rinkimai bet turime pasirūpinti žmogaus teisėmis jau dabar. Ačiū. Dėkoju. Kitas kalbėtojas. Ir kiti kalbėtojai pasisakys e, spontaniškų pasisakymų procedūros metu. Ponas Tarabela, pirmas. Pone pirmininkė, gerbiami kolegos, po karinio perversmo Tailandė žmogaus teisų padėtis nuolatos blogėja. Niekas neturi teisės laisvai kalbėti arba kas kažką blogo pasako prieš monarchiją, tas yra baudžiamas, žmonės e, savavališkai areštuojami, daugėja tų apkaltinimų dėl karaliaus įžeidimo, niekas nedrįsta kilti prieš režimą, juo labiau, kad e, galima e, žmonės su, sustabdyti nuo tokių žingsnių, juos areštuojant, juos, taip sakant, perauklėjant ir žodžio laisvė bėra tik tai tuščia savoka. Žmogaus teisų gynėjai daro viską, kas įmanoma, kad galėtų apginti Tailandės pagrindinės teisės. Pone Mūti Tačiu Ačiang yra Tailando žurnalistė, gavo e, Agence France Press, prancūzijos spaudos agentūros e, premiją už tai, kad dirba labai sunkiomis sąlygomis e, šioje Azijos šalyje. Kolega Marijas, prašau. Pone pirmininkė, po 2014 kovo 22 vykdyto valstybės perversmo Tailandė areštai ir įkalinimai e, labai suintensyvėjo. Įkalinami tie, kas gina žmogaus teisės, kas kalba prieš valdžią. Situacija neprimtina. 15 metų rūpjūtį karinė hunta priėmė įstatymą, kuris draudžia renkti viešus susibūrimus. Už tai numatyta, numatytas dešimties metų įkalinimas įstatymo pažeidimo atveju. Ta situacija negali likti tokia, kokia yra dabar. Negalima pozityviai piešti Tailando padėties vien tik dėl to, kad neva tai gali pakengti Europos įmonėms. Būtina atkurti demokratiją, saugoti žmogaus teisės, reikėtų, kad būtų surinkti, e, reikia, kad būtų surinkti kuo greičiau rinkimai kad būtų apsaugotos darbuotojų teisės. Jau sakėme, kad žuvininkystės sektoriaus darbuotojų sąlygos e, yra tikra šio laikinė vergovė. Būtina atkurti ten normalią situaciją. Ačiū. Ačiū. Kolega Obermeier, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Iš tikrųjų, Tailando situaciją mes žinome. Labai malonų žmonės, daug tradicijų, labai šiltas prieimimas, didžiulė kultūra ir svetingumas. Tačiau žmogaus teisės, nu, tai nereiškia, kad būtinas karinis tribunolas, tai, tai nėra tos sąlygos e, žmogaus teisų, kurias mes žinome Europoje. Daug žmogaus teisų pažeidimų, jie tiesiog auga geometrinė progresija. Mes, e, tačiau klausimas, kodėl mes e, nekalbame apie Saudo Arabiją, kur situacija panaši, kokių reikia E, faktorių, kad atskirtume šias, du, tai šias dvi situacijas. Nustokime mokyti, kad europietiškai visus. Aš manau, kad bus priimta konstitucija ir 2017-aisiais įvyks laisvi ir neutralūs rinkimai. Dėkoju. Kolega Frunzulika. Prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė blogėja žmogaus teisų situacija ir laisvų situacija Tailandė. Veši E, radio stočių ir televizijos kanalų cenzūra, žmonės savališkai areštuojami, e, demokratinių judėjimų atstovai patiria persekiojimus ir numatyti didžiulį apribojimai laisviems susibūrimams, apribojimai žmogaus teisėms ir žmonės negali laisvai vykdyti taikios politinės veiklos. Atsižvelgiant į tą situaciją, kokia žmogaus teisų situacija, ponas uh, Andihau kalbėjo apie tuos visus pažeidimus ir jis pate, rizikuoja patekti už tai kalėjimą. Noriu paraginti padaryti viską, kad šis asmuo būtų nebepersekiojimas, nes priešingų atveju um, nepa, ne, būtina tą situaciją spręsti, būtina pagerinti migrantų darbuotojų situaciją Tailandė. A kezdélyi eljárás végére értünk, és Stylianidis biztos úrnak adok szót a bizottság nevében. Baigėme spontaniškų pasisakymų procedūrą. Žodis komisarui, prašau. Sorry. Mėly kolegos, ačiū pirmininkė, mėly kolegos, visiškai sutinku su jumis. Uh, Tailandas yra svarbus partneris taip pat ir mūsų santykiuose su visų regionu. Tailandas tai yra sena e, išdidi tauta, yra mylima dėl savo kultūros ir žmonių svarbiausia. E, mus labiausiai neramina tai, kad trūksta pažangos sprendžiant tai, kas panašu į politinio konflikto ciklą, dažnai su smurto proveržiais ir kariniais perversmais. Tailandas turi įveikti susiskalimą visuomenėje ir politikoje, nes tas susiskalimas tas susiskalimas dar neįveiktas, tiltai nenutiesti ir žmogaus teisės yra esminis laidas į krizės Tailandė sprendimą. Um, žmogaus orumo pažeidimai, žmogaus teisų pažeidimai yra pagrindinė kliūtis, užtik, norint užtikrinti klėstėjimą šalies. Laisvė turi būti, o ne cenzūra, laisvė burtis, um, o ne apribojimai teis, įstatymo procesas, o ne savavališki um, karinių tribunolų sprendimai prieš civilius. Reikia įtraukaus ir taikaus proceso, kuris um, iš karto leistų atkurti visišką demokratiją. Būtent tokiame kontekste mes sveikiname mm, šios dienos diskusijas, kuriuose sutelktas dėmesys į Tailandą. Mes džiaugiamės, kad parlamentas ragina Tailandą laikyti žmogaus teisių ir grįžti prie demokratinio valdymo. ES yra padariusi jau daug ir mes dirbsime ir toliau laikydamėsi kritinio įsitraukimo politikos paremtų tos vertybėmis. Mūsų požiūris m, mm, buvo suformuotas pagal uh, praeitų metų birželio 23 dienos tarybos išvadas, kur raginama e, nedelsiant atkurti teisėtus procesus bei laikytis žmogaus teisų ir pagrindinių laisvių. Po to Buvo ir vieši pareiškimai, buvo darbas siekiant pozityvių pasikeitimų. Mes sustipriname savo pastangas įvairiais būdais per diplomatinį monitoringą pagrindinių teismų bylų, susitikimus su tais, kurie kovoja už demokratiją ir žmogaus teises. Leiskite man dar aptarti paskutinę svarbę problemą, tai yra karinis perėmimas, perversmas nemažai parlamentarų sunerime dėl to ir priverstinis darbas Tailande, ypač žuvininkystės sektoriuje. Mes puikiai žinome, kad tai yra labai dramatiška situacija ir toliau šį klausimą nagrinėsime diskusijose su Tailando partneriais. Kalbant apie pozityvę pusę, reikia pasakyti, kad Tailando valdžia viešai paskelbė, jog spręs šios klausimus ir jau ėmėsi pirminių konstruktyvių žingsnių, bet žinoma, reikia padaryti dar daug ką nei vienas žmogus nega, neturi būti priverstas dirbti vergovės sąlygomis 21 amžiuje. Europos pirkėjai vis dažniau suvokia, kaip tos prekės, kurias jie vartoja, yra gaminamos ir todėl reikalauja skaidrumo ir socialinės atsakomybės visose teikimo grandyse. Mm, vakar, vakar ir šiandien parlamentas labai parėmė tai, kad reikia e, TDO protokolą pat patvirtinti e, kovai su priverstiniu darbu. Labai tikimės, kad ir Tailandas paseks e, šio pavyzdžių. Pabaigai noriu pasakyti, kad ES yra ne šiaip tik tai uh, sąžiningas draugas, bet šiandienos diskusijos parlamente rodo, kad mes rodome solidarumą ir draug, palaikome draugiškus santykius su Tailando žmonėmis. Mes ir toliau dirbsime su Tailandu. Mes ra raginsime juos toliau, kad jie grįžtų prie demokratinio valdymo valstybės, šioje valstybėje, kaip kad yra pasakyta 2014 m. Birželio tarybos išvadose. Na ir galiausiai dėl pono. Uh, Andy Hall, uh, aktyvisto kovojančio už darbuotojo teises, uh, noriu pasveikinti kolegas, kurie iškėlė šį klausimą. Europos Sąjunga atidžiai stebi pono Andrės situaciją jau kurį laiką. Uh, ir mm, delegacija yra suorganizavusi jo teismo stebėjimą spalio 19 dienai. ES žinoma toliau atidžiai seks situaciją ir toliau mm, išsakys susirūpinimą e, Tailando valdžiai. Ačiū. köszönöm e, stylianides e, biztos úrnak a záró gondolatot. ačiū komisijos narei stylianides. Dėkoju už apibendinantį žodį. Dabar norėčiau Jūs informuoti, kad yra keturi pasiūlymai dėl rezoliucijos pateikti. Ne, septyni, sako pirmininkė. Taigi, tuo